Na, o toliau norėčiau perėti prie mūsų darbo atvarkės. Praėjusios sesijos protokolas jau yra pateiktas. Ar kas nors nori pateikti pastabų apie protokolą? Jeigu nėra pastabų, tuomet protokolas patvirtintas. Taip pat noriu Jūs informuoti.